das protokoll und die angenommenen texte der sitzung protokolai praėjusios sesijos posėdžiai, tai yra rugsėjo 12 dienos protok posėdžio protokolas yra jums pateiktas, ar kas nors turi kažkokių pastabų, jeigu ne, tuomet tvirtiname protokolą. Teisės reikalų komitetas